Mes sustiprina šį tikėjimą, kad mūsų bendras darbas bus sėkmingas. Ačiū. Ačiū, ponia komisarė. Baigiame balsuoti, o balsavimas bus rytoj 11.30. Toliau klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, dėl subsidarumo principo taikomo įsigaliojimus Lisabonos sutračiai. Taigi sveikinu komisijos narį. Pane Kochmerin, dvi minutės Jums pristatyti klausimą. Labai ačiū, pane pirmininkė. Ši tema labai svarbi. Žinome, kad iki Lisabonos sutarties patvirtinimo visuomet laukdavome skundų iš nacionalinių parlamentų, kad 80 procentų mūsų patvirtinamų, tre, e, jų priimamų teisės aktų yra nuleidžiami iš Europos, reikia juos tik patvirtinti. Po Lisabonos starties padėtis pasikeitė, nacionaliniai parlamentai turi galimybę įtakoti politinius procesus. ES tapo demokratiškesnė, nes piliečių savamos institucijos įgavo daugiau įtakos ir valdžios, nepaisant to, nacionaliniai parlamentai ir toliau skundžiasi dėl to, kad padidėjo jų darbo krūviai, kad e, kaupėsi kalnai dokumentų ant e, jų darbo, ant parlamento narių darbo stalų, tačiau staro įspūdis, kad nacionaliniai parlamentai vis labiau naudojasi savo naujaisiais įgaliojimais, taip pat labai svarbu, kad nacionalinių valstybių sostinių e, parlamentuose dabar jau mėginama daryti įtaką ES, ES imam gyvendinamoms iniciatyvoms. Po 2009 metų padėtis pasikeitė, todėl kai kurie kolegos, tarp jų ir aš, nusprendėme paklausti, kaip komisija dabar vertina padėtį, ar ji patenkinta e, iš nacionalinių parlamentų gaunamų atsiliepimų kokybę, ar turi pakankamai išteklių ir personalo, kad galėtų nacionalinių parlamentų vertinimus atitinkamai apdaroti ir kaip e, bedardarbiavimą taip pat su regionų komitetu, Vokietijos federaliniu parlamentu. Tokie klausimai kilo e, kolegoms Andrew Duff, e, Aleksandra Tai, Michael Torer ir man ir norėtume išgirsti atsakymą iš šios klausimus, ponas Šefčiovičiui dabar žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju gerbiamai parlamentariai už klausimą. Uh, nes tai yra puikia galimybė pristatyti komisijos bendrą antrojo protokolo įgyvendinimo vertinimą. Kalbant apie subsidiarumo kontrolės mechanizmą. Subsidiarumo kontrolės mechanizmas e, įgyvendinamas ir kol kas viskas vyksta sklandžiai. Tai yra ne vien tik tai komisijos ir nacionalinių parlamentų darbo rezultatas po sutarties įsigaliojimo, bet taip yra ir dėl to, kad Komisija bendradarbiauja ir konstruktyvius kontaktus palaiko su nacionaliniais parlamentais. Patirtis rodo, kad nacionaliniai parlamentai puikiai yra pasirengę prisimti naują uždavinį pagal naują sutartį. Iki 12 metų rugsėjo pabaigos komisija bus išsiuntusi 139 teisėkros pasiūlymus pagal subsidiarumo kontrolės mechanizmo taikymo sritį nacionaliniams parlamentams ir yra gavusi 61 pagristą nuomonę, kur teigiama, kad teisėkros teisės, teisėkros e, teisės aktai ne pažeidžia subsidiarumo principą. Tačiau antrame protokole yra numatyta galimybė pateikti geltonąją arba oranžinę kortelę. Tačiau čia aktuala, aktualus nėra vien tik tai subsidiarumo klausimai. Komisija yra pasiryžusi gilinti politinį dialogą su nacionaliniais parlamentais, o subsidiarumo kontrolės mechanizmas yra tik vienas aspektas. Politinio dialogo kontekste komisija gauna daugiau nei 600 nuomonių iš nacionalinių parlamentų per metus, įskaitant ir nuomonės, kurie yra susiję su komisijos pasiūlymų turiniu. Na, kaip yra su personalo ištekliais? Vienas yra padalinys atsakingas už santykius nacionaliniais parlamentais ir taip pat kiekvienas generalinis direktoratas turi koordinatorius santykiams su nacionaliniais parlamentais, kas leidžia sklandžiai įgyvendinti subsidarumo kontrolės mechanizmą ir vesti politinį dialogą. Taip, taip pat tai pasakytina ir apie komisarų kabinetus. Uh, Kalbant apie bendrą vertinimą, turėčiau pasakyti, kad subsidiarumo tikrinimo mechanizmas ir politinio dialogo klausimas yra labai aktualus mūsų Kozako posėdžių darbo tvarkėse, kuomet komisarai susitinka su nacionaliniu parlamentu atstovais arba dirba Europos komitet, Europiniuose komitetuose. Gerbiam parlamentarė teisingai teigė, kad labai svarbu, kad nacionaliniai parlamentarai labiau įsitrauktų į diskusijas apie Europos teisės aktus. Matome, kad diskusijos tais klausimais yra vis detalesnės, bendresnės ir nuomonės, kurias gauname iš nacionalinių parlamentų, yra vis kokybiškesnės. Ta pati bandome padaryti ir komisijoje, nes vienas klausimų, kuris buvo iškeltas Kozako susitikime, būtent ar nacionalinių parlamentų komentarai, komentarai yra susijęs su tuo, kad reikalaujama, kad labiau būtų atsižvelgiama teisėkros pasiūlymuose į subsidiarumo kontrolės mechanizmą. Taigi tai yra abipusis mokymosi procesas. Na ir mes norime, kad šakiniai pasiūlymai, pažiūrėjau, susijęs su aplinkosauga, transportu, būtų aptarimi nacionaliniuose parlamentuose, ne tik europiniuose komitetuose, bet šakiniuose komitetuose bet ir komitetuose nacionaliniuose parlamentuose. Tokiu būdu nacionaliniai parlamentarai labiau įsitrauktų į Europinę teisėkurą. Jie jaustųsi atsakingi, jaustųsi tų teisės aktų savininkais ir geriau galėtų pasirūpinti teisės aktų perkelimu. Taigi mechanizmas veikia gerai, politinis dialogas čia yra labai aktuolus nes tai yra galimybė ne tik gauti pagristus neigiamus atsakymus, bet taip pat ir gauti padrasinančias nuomonės iš nacionalinių parlamentų. Taigi esu įsitikinęs, kad dialogas toliau plėtosis ir tikimės kokybiškų nuomonių iš nacionalinių parlamentų ir taip pat kokybiškų atsakymų iš Europos komisijos tikimės, kad kokybė tik tai pagerės per ateinančius mėnesius ir metus. Ačiū poniai, ponui Šepčiovičiui, ponia Flešikova, dvi minutės. Ačiū ponia pirmininkė, ponia komisarė, kolegos. Tarp bendrų kompetencijų subsidiarumo principas teigia, kada sąjunga gali kalbėti su valstybėmis narėmis subsidarimo principas iš vienos pusės reiškia kom, e, valstybių narių kompetencijos apsaugą, kita vertus jis leidžia ES veikti tuo met, kai valstybės narės to nedaro. Nacionalinių parlamentų šio principo įgyvendinimas įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, ypač antrajam protokolui, yra šio pranešimo tema. Šis pranešimas yra skirtas tam, kaip susidirimo principas yra įgyvendinamas Europos institucijose, taryboje, parlamente, regionų komitete ir taip toliau. Jis taip pat kalba apie tai, kaip nacionaliniai parlamentai įgyvendina subsidarumo principą. Man atrodo, kad dabar svarbu kelti kai kurios klausimus skirtus subsidiarumo principui, nes Europos parlamentas saugo šį principą, nes valstybės narės jau seniai turi informuoti, turi teisę informuoti e, Europos komisiją, kad kai kurie teisės aktai netitinka subsidiarumo principo. Todėl mes ir keliame šį klausimą, kaip e, komisija dirba su šitais pranešimais ir kaip jie informuoja apie tai Europos parlamentą. Ačiū, pono Karimo nėra, todėl e, spontaniški pasisakymai, pone Basesku. Oi, ačiū, pane pirmininkė. Palankiai vertinu diskusiją dėl susidarumo principo atsižvelgiant pirmiausiai į Lisvono starties antrąjį protokolą. Reikia nustatyti kontrolės mechanizmą tam, kad būtų galima įgyvendinti sutarties dėl ES veikimo penktas straipsnio nuostatas, ar reikia aiškiai pasiskirstyti įgaliojimais tarp Europos ir nacionalinio ligmens ir taip būtų lengviau taikyti subsidiarumo principą, atsižvelgiant ir į valstybių narių ypatumus bei jų administracinė sandara. Žinau, kad Teisingumo teismas e, nedaug gali kontroliuoti, kaip taikomas šis principas, e, galima tik atšaukti teisės aktų galiojimą, e, tačiau negalima patikrinti, ar buvo taikomas subsidirumo principas ar ne. Todėl šis pasiūlymas bus papildomas Europos Teisingumo teismo galimybių ratas. Pone Bilbao, ačiū. Pane pirm, pirmininkė komisijos nari, <clears throat> kalbėtoja nutyla. Aš e, pagėdaučiau, kad e, komisijos narys bent jau pasiklausytų, ką aš kalbu. Taigi, jeigu leisite, dar kartą pradėsiu iš pradžių gyveninti Europos projektą, ponė komisijos nary, reiškia remt, remtis subsidiarumo proporcingumo principu, taip pat numatyti daugiau federalizmo. Šią prasme Europa turi pagerinti institucinius santykius su regionais, ankstesni bandymai daug naudos neatnešė šioje srityje, regionai taip pat turi dėti atitinkamas pastangas regiono uh, komitetas bent jau savo ataskaitose subsidiarumo klausimais tam tikrus pasiūlymus teikia. Prieš mėnesį buvo pateiktas klausimas raštu, tačiau jūs jau 2010-aisiais atsakėte e, į mano klausimą panašiai tema užduota, e, teikdamas, kad nelabai esti susipažinęs su e, regionų komiteto teikiamomis nuomonėmis. Pone Ferreris, ponai, suteikiamas žodis. Ačiū pirmininkė. Šiuose diskusijose apie tai, kaip subsidiarumo principas yra naudojamas, negalime ignoruoti vieno klausimo. Tiesa, kad integracijos proceso dinamiškumas ir Lisabono starties suteiktas teisinis pagrindas ir be kita ko kasdienė Europos teisės aktų gyvenimo praktika, visi tie dalykai visiškai prieštarauja subsidiarumo principui. Valstybės narės turi apsispręsti, ką jos nori daryti ir kaip daryti. Valstybės narės turi ir nori turėti tokią atsakomybę. Jeigu valstybės narės prieštarauja ES teisės aktams, turi turėti tokią teisę. O Lisabono sutartyje nėra pateikiamos garantijos. Garantijos dėl subsidiarumo įtvirtinimo. Europinis procesas yra federalistinis. Tai yra organizacija, kur viskas daroma iš viršaus. Dėl to turime keisti šią tendenciją, jeigu norime tinkamai įgyvendinti subsidiarumo principą, tam, kad žmonės sąjungai pasakytų, kas jiems geriausia, o ne ES jiems pasakytų ir primestų tai, ko ji nori. Dėkoju. Stojanovas. Prašau, ponė Stojanovai. Prašom, ponė Stojanovai. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad principas, pagal kurį nacionaliniai parlamentai gali e, e, mesti iššūkį subsidarumo principui, neveikia. Praėjus dviems metams po Lisabono sutarties įsigaliojimo nacionaliniai parlamentai niekada nepasipriešino, nepaprieštaravo pakankamai, kad šis principas būtų sustabdytas. Iš tiesų, <laughs> jis įtrauktas į Lisabono sutartį, žinant, kad jis neveiks. Puikiai žinote, kad parlamento sprendimo prieimimas procesas užima kelis mėnesius viename parlamente. Paskaičiuokite patys, kiek tai reikštų per 27 parlamentus. Manau, kad e, subsidiarumo principas turėtų visų pirma turėtų būti susijęs su nacionaliniu parlamentu sutikimu ir po to teisės akto tvirtinimu. Pilnas kelias. Ačiū, pirminkė. Subsidiarumo principas turbūt vienas iš svarbiausių principų santykiuose su Europos Sąjungą, tai jis turi silpnų ir silpnų pusių. Stiprioji pusė yra tai, kad valstybės narės pačios gali kurti teisės aktus, e, kai kurios aktus. O silpnoji pusė yra ta, ką matome reaguojant į krizę. Visi mano, kad reikia daryti kai ką daug greičiau, bet dėl subsidarumo to neįmanoma padaryti. Tačiau keičiant sutartį, labai aiškiai reikia išdėstyti, kad galėtume dirbti su nacionalinės parlamentai, sprendžiant problemas. Tačiau padrasne tai, ką sakė komisijos narys. Dėl atsakymų iš e, nacionalinių parlamentų, dėl Lisabono sutarties ir e, subsidirumo. Ir mano patirtis iš savo šalies yra tokia pati. Ačiū. Ponas Ševčiovičius. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti gerbiamiems nariams už atsakymus į mano pastabas ir noriu padėkoti parlamentui už konstruktyvų požiūrį į šį mechanizmą ir bendradarbiavimą tarp komisijos ir nacionalinių parlamentų. Nes esu įstikinęs, kad solidarumo kontrolės mechanizmo geras veikimas ir jo veiksmingas taikymas yra visų mūsų interesas. Tai susiję ne su Europos integracijos e, blokavimu, bet e, dėl su Europos darimu skaidresne ir demokratiškesne piliečiams, nes tuomet problemos patikiamos arčiau piliečių. Taip pat labai džiaugiuosi pozityviu tonu ir e, pasisakiusiųjų dėl nacionalinio parlamento vandens konstruktyvę nuomonę, nes tai yra labai svarbu, kuriant visai traukiančią Europą, Europą, kuri rezonuotų mūsų valstybių narių sostinėse ir būtų artima tam, tiems reikalams, kurie rūpi piliečiams. E, komisija palaiko aktyvų dialogą su nacionaliniais parlamentais, E, kuris yra, yra vaismingas, ką rodo skaičiai, kuriuos minėjau. Ir aišku, mes stengsime, kad ši tendencija išliktų ateityje. Klausimas susijęs su regionų komitetu. Žinoma, mes bendradavome su regionų komitetu artimai, komitetas gali vaidinti aktyvų vaidmenį mechanizme ir gali užtikrinti vietinių regioninių institucijų balso pateikimą Europos lygmenių. Konkrečiai kom, e, regionų komiteto solidarumo savėjimo mechanizmas e, leidžia kontaktuoti regioninėms institucijoms ir e, leidžia komisijai sustiprinti regioninius aspektus. Tai taip pat padeda komisijai analizuoti subsidarumo proporcingumą ateityje. Turiu pasakyti, kad laikantis naravimo protokolo tarp komisijos ir e, regionų komiteto, tai komisija nuolat teikia regionų komitetoj savo komentarus apie komiteto nuomonės, kai dėl susidarumo kontrolės mechanizmo ir regioninių institucijų, tai turime laikyti sutarties. Sutartis aiškiai pasisako, kad kiekvienas nacionalinis parlamentas ar parlamento rūmai kiekvieni gali konsultuotis su regioniais parlamentais dėl e, turinčių teisėkuros teisų ir turime laikytis sutarties mes taip pat šią prasme. Kaip mechanizmas veikia praktikoje? Tai buvo pirmasis ir paskutinis klausimai. Turiu pasakyti, kad nacionaliniai parlamentai gana veiksmingai ir veik, efektyviai panaudoja mechanizmą atsakydami į teisėkuros pasiūlymus pateiktus komisijos. Atrodo, kad jiems nėra problemų e, aštuonių savaičių terminas. Tas pats, e, tuoj pat, kai teisėkuros pasiūlymas e, siunčiamas parlamentui, tarybai, jis siunčiamas ir nacionaliniam parlamentui. Ir per aštuonias savaitės nacionaliniai parlamentai pasirengę ir sugeba pateikti savo nuomonės. Dabar mes komisijoje stengiame dirbti veiksmingiau atsakydami. Parengėme naują informacinių technologijų sistemą, kuri daug geriau registruoja visus atsakymus ir mes stengiamės pagerinti mūsų reakcijos į nacionaliniams parlamentams kokybę ir dirbti detaliau su gautomis nacionalinių parlamentų nuomonėmis. Taigi aš sakyčiau, kad, kaip buvo, buvo sakyta, e, e, e, dviems metams po Lisabono starties solidarumo mechanizmo patikrinimas veikia labai gerai ir tai liks svarbia priemonė priartinant nacionalinius parlamentus į Europos bendravimo procesą. Ačiū, ponia komisarė. Baigiame diskusiją. Kitas posėdis rytoj prasidės 9 e, val. E, Dirbo tvarkė paskelbta interneto tinklavietėje ir e, ši sesija baigta. Geros.